baigtos. Dabar periname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Vienos minutės kalbų. Uh, first speaker. Pirmiausia, žodis suteikiamas poniai Šoidrovai. vážená paní místopředsedkyně kolegyně a kolegové zásadní otázkou pro evropskou unii. ačiū pone pirmininke kolegos. Europos Sąjungos svarbiausia tema yra imigracijos krizė. Tačiau išorės sienų apsaugos politika nesikeičia, taip pat nėra pokyčių ir, ir, ir, ir taikos vidurio rytuose situacijoje. Nesuprantu, kodėl neprimtas sprendimas dėl sienų apsaugos nes kvotos buvo sparčiai patvirtintos, tačiau jos nepasitvirtina asmenų perskirstimui. Čekijoje taikome laisvanorišką asmenų priimimą, nors priimėme mažiau nei Vokietija ir kitos valstybės. Aš pasisakau už tai, kad beveik 150 irakiečių krikščionių e, buvo suteikta e, galimybė įsikurti Čekijoje. Galima tam ir priešintis, bet žinoma, galima rodyti ir solidarumą. Kuo e, ryštingesni bus mūsų veiksmai Europoje sprendžiant šią krizę, tuo, tuo labiau mes galėsime padėti žmonėms. Dėkoju. Italijoje sanatorijų sistemos priklauso daugiausia šeimoms, kurios investuoja visą savo turtą tokiose zonose, kur e, yra pležų. E, daug tų įmonių, daug, vairuoto, e, daug e, darbuotojų e, ir rinkos, rinka sudaro maždaug 400 4 milijardus eurų. E, tos šeimos e, labai sunkiai verčiasi ir dabar jos kreipiasi į teismą, į teisingumo teismą, kad e, pradėtų veikti Bolkensteino direktyvą. Aš norėčiau juos paremti, kadangi reikia, kad būtų laikomasi Europoje nustatytos laisvos e, e, Europoje nutaisytų taisyklių ir kad būtų užtikrintos jų teisės. Mr. Zambakė. Ponas Zambatskė. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Aš esu pasipiktinis dėl to, kas vyksta daugelį mėnesius palei Bulgarijos Graikijos sieną. Prieš keletą metų šią sieną blokavo Graikijos ūkininkai ir todėl Bulgarijos verslininkai pas, e, patyrė didžiulius nuostolius. Kenčia ir žmonės iš Austrijos, turiuomenį sunkvežimių vairuotojus. Norėčiau paklausti komisijos, paprašyti komisijos uh, imtis veiksmų. Prašau, imkitės veiksmų ir raskite greitą sprendimą šios blokados. Man atrodo, kad ES sutarčių laikytis privalu, nes dabar daugelis sutarčių, tokia kaip, pavyzdžiui, ES veikimo sutartis yra pažydinėjama, nes arba laisvas judėjimas yra, arba jo nėra. Kitaip komisija yra visiškai nenaudinga. Ačiū uždėmesi. Kolegė, prometno povezivanje zemalja Zapadnog Balkana. Ačiū, sako ponas Radoš kolegos. ES ir Balkanų regiono sujungimas transporto keliais užtikrins geresnė, geresnį ryšį, komunikaciją ir geresnę tų šalių integraciją į ES. Būtent todėl prieš keletą mėnesių parengiau draugės su kolegomis deklaraciją dėl transeuropinių transporto tinklų išplėtimo į Balkanus. E, neseniai komisija priėmė sprendimą ir visi tikslai, kurie ten išvardyti, turėtų būti pasiekti. Džiaugiuosi komisijos sprendimu, o deklaraciją norintis gali pasirašyti. Ačiū, sako ponas Krisogonos. Matome, kad Europos solidarumo samprata yra grubiai pažydinėjama ypač jei panagrinėsime padėti su Balkanų šalimis. Matome, kad e, daug spaudimo patiria tokios valstybės kaip Graikija, kuriai tenka atsakomybė už ES išorės sienų apsaugojimą šioje krizėje. Tačiau įdomu, kaip mes to turėtume pasiekti. Mm. Graikija ir Turkija skiria labai nedidelis vandens telkinys ir kaip kaip e, elgtis matant, kai, kai skęsta tūkstančiai žmonių. Turkija pažydinėja savo susitarimus su Europos Sąjunga, ji nesima veiksmų prieš tuos, kurie gabena neteisėtai žmonės, reikia europinio sprendimo. Pone Karimadėlė. Brangus kolegos, Prieš keletą mėnesių buvo e, labai atkreiptas dėmesys į vieną moterišką dalykėlį. Ponios ir ponai, tai yra tamponas. E, jis leidžia moteriai geriau jaustis mėnesinių metų. Tačiau dabar jau keletas metų, kai e, yra konstatuota, kad tampone yra pavojingų medžiagų. Nepaisant to, kad europiečiai pasisako už pramonės e, skaidrumą, ta pramonė nereaguoja ir slepiasi už e, fakto, kad nėra nei europinių, nei nacionalinių įstatymų, įstatymų kurie verstų tą daryti. Jie e, naujų taisyklių nėra numatyta. E, moters dienos išvakarėse reikia ginti vartotojų teisės. E, bet komisijai tai nėra prioritetas. Todėl aš kviečiu komisiją saugoti moteris ir e, e, įvesti tikras taisyklės šiam reikalui spręsti. Ponas Batanas, ačiū pirmininkė. Diskusijoje šiandien anksčiau girdėjome, kaip ponas Tuskas ir ponas Junkeris sakė, kad jeigu Britai balsuos, kad pasiliktų Europos Sąjungoje, tuomet tos priemonės pagal pono Kamerono sustarimą pareikalaus teisės aktų. Tačiau ponas Tuskas viską išdavė, kad jis tikisi, kad jie taps teisės aktais, tie pasiūlymai. Jiems jie reikalaus pakeisti direktyvą dėl laisvo judėjimo, o tai fundamentalus Europos Sąjungos principas. Parlamentas gali balsuoti, kad atmestų ar pakeistų to sustarimo esmę. Ir mes po, iki po referendumo nežinosime, ar mes, ar e, Britai balsuos tam, kad pasiliktų. Ponas Kameros nusipirko katę maiše. Atrodo, kad e, Britai, Britai parodys, ar jie nori, kad jie būtų tik tai vien tik e, regionu kažkoje federacijoje, ar nori būti nepriklausoma valstybė. Aš raginu Britus išstoti. Ačiū. Toliau panas Tokiš. ponė pirmininkė. Pagal dievišką sukūrimą šeima ir santoka yra senoviška, sena institucija, kuri nyksta. Nevyriausybinė organizacija, kuri vadinasi koalicija už šeimą, siūlo apibriežti šeimą kaip e, vyro ir moters sąjungą. Turime neleisti e, tokiems klaidingiems e, žodžiams apie žmogiškosios būtybės laisvę, apie lyčių lygybę, pakirsti natūralią tvarką ir natūralų šeimos suprantimą. Dešimtis tūkstančių žmonių išeina į demonstracijas dėl tokių dalykų ir aš raginu kolegas remti sveiką Europos visuomenę ir saugoti šeimą kaip vyro ir moters santo, e, sąjungą. Ačiū toliau, Ričardas Korbetas jo nėra. Pana Rozija. Bonsoir. Pane Rozier. Aš norėčiau pristatyti jūsų dėmesį į tokį faktą, kad prieš šešis mėnesius buvo nubalsuota dėl pranešimo šiame parlamente, kur buvo komisijos prašoma e, imtis iniciatyvos dėl e, geografinių nuorodų. Tai liečia mūsų teritorijas ir mūsų tradicinius produktus, e, ypatingai kai tarptautinės konkurencijos sąlygomis e, teritorijos nuo to kenčia ir kai mes norime ginti darbo vietas ES, tai geografinės kilmės nuolaida ir nu, nuoroda yra garantija ir gamintojui, ir vartotojui. Jau keletą metų uh, turime studiją, kuri e, įrodo, kokia naudinga, kokie naudingi tokie teisės aktai, tad e, dabar komisijos prašau imtis iniciatyvos ir galų gale tuos teisės aktus išleisti. Ačiū. Mr. Demesmaker. Ačiū toliau, ponas Demesmaker. Kolegas, wie zwijgt, stemt toe. En wie zwijgt over. Kas tylėjimas reiškia sutikimą, o Europos Sąjunga tyli visomis kalbomis, kalbant apie turkų ir kurdų santykius. Taigi aš labai nusivyliau aukščiausios įgaliotinės ir NATO narių reakciją. Vakar um, e, e, Erdoganas kalbėjo apie e, kurdus e, ir savo e, š, savo šalyje ji, jis e, tiesiog e, leidžia greuti viską, e, kenčia moteris, žmonės sudeginami gyvi rūsiuose, bet nei Mogherini, nei NATO generalinis sekretorius nenori paraginti Erdogano laikytis, laikytis tvarkos tai tada galbūt mums reikėtų tą padaryti. E Ponas Jakovčiš, stabilizacijos ir asociacijos sutartis su Kosovo yra labai svarbi, jis siunčia svarbų signalą piliečiams, kad mes, laiko, kad mes palaikome e, to šalies europinės aspiracijas ir esame už demokratišką ir klestinti Kosovą. Tačiau dabar mums kalbantis ES ir Kosovo susitarimų iškilo e, grėsmė. Opozicija mėto e, sprokmenis į parlamentą ir teisė tai išrinktos vyriausybės galimybės e, prievalės į, į, įgyvendinti susitarimą į, e, iškilo grėsmė. Komisija turi nusiųsti e, žinę Kosovui, kad mažumų teisų pagarba yra iš ankstinė sąlyga integracija į Europos Sąjungą. Susitarimas privalo būti gyventytas, kad ir kas būtų valdžioje Kosove. Tikiuosi, kad ta žinia bus nusista ir bus suvokta, kad Kosovo integracija yra svarbesnė už vidinės e, kovas dėl valdžios ir kad nebus išnaudojama ši situacija neteisingiems tikslams. Ponas Horisti señora presidenta a la crisis del sector del acero básico. ačiū pone pirmininke. Baskų krašte, Baskų kraštas išgyvena plieno pramonės krizę. Ir matome, kad šios šios sektoriaus įmonėse pažydinėjamos darbuotojų teisės, nes tarptautinės įmonės nelabai prisirišė prie konkrečios teritorijos ar prie darbuotojų. Ypač dėl, ir dėl netinkamų Bruselio ar Madrido sprendimų atsiranda socialinis dempingas, yra energetikos politikos sprend, e, problemų. Taip pat problemų iškylo ir dėl atsakomybės tokos pardavus 10 procentų Darbuotojai e, yra svarbiausia gamybos grandinės dalis, jie užtikrina plėtotę ir tinkamą gamybos sistemą. Jie, jie, elitiniai vienas procentas pasaulio gyventojų ne, neturėtų galimybės jų išnaudoti. Uh, thank you, thank you very much, Toliau panas Winkleris, ačiū ponia pirminkė. Gerbėjai parlamento nariai mes 21 vasario paminėjome gimtosios kalbos dieną. Deja, Rumunijoje atstovų rūmai iš esmės patvirtino naują įstatymą, kuris neleis e, vengrų mažumai naudoti savo gimtosios kalbos. Tai yra oficialūs žingsniai. Tai netitinka nei pagrindinių ES vertybių, nei Rumunijos konstitucijos. Todėl aš norėčiau pareikšti savo norą, kad būtų užtikrinta, kad taip negalėtų vykti Rumunijoje. Negalima priimti naujo įstatymo, kuris toks nacionalistiškas ir kuris izoliuoja nacionalinės mažumas Tokį pasiūlymą reikia išmesti iš šiukšlių dėžę. Pana Dančila. Săptămâna trecută, fiscul din România. Praeitą savaitę Rumunijos mokesčių inspekcija paprašė iš televizijos išsikelti televizijos kompaniją per penkias darbo dienas. E, kad valstybė valstybei būtų atlyginta patirta žala. Mm, mes visi lygus prieš įstatymą, sprendimas buvo įgyvendintas, pastatas atlaisvintas, tačiau televizijos e, pirmo kanalo e, iškeldinti tikrai nereikėjo, kadangi ši televizija nuomojo savo pastatus dešimtyje vietų. E, tas išsikraustimas per penkias dienas, ko gero, e, būtų e, traktuotinas kaip siekimas įbauginti institucijas ir trukdyti jų veiklai. Niekur Europoje nėra tokios praktikos, kad iš savo būstinės išsikraustytų televizija per penkias dienas. Ponas Jakovčič. Migranska kriza načela je europsko. Migra, migrantų krizė iškėlė Europos vienybės klausimą ir Europos egzistavimo prasme. Šiandieną kyla grėsmė Šengeno erdvėj, krizė tokia gili nuo pat pradžių, kad net nežinome, kaip į ją reaguoti. Deja, Turiu pripažinti, kad šiandieną neturime jokių numatytų sprendimų. Europoje solidarumo neliko, neliko bendri, bendrumo ir visiškai nepriimtina, kad tos valstybės, kurios nėra ES narė, narės, kurios yra e, pakelių imigrantams į Europą, e, dar labiau skatina tą migraciją. E, visiškai nepriimtina, e, kad e, mes tokie nesolidarūs. Mums reikia tarp 28 valstybių didesnio solidarumo, kadangi antraip nukentės Europos projektas. Pone Anders. Šią savaitę teiksime E, nuomonę Libe komitetų dėl e, asmenų su negale teisų didinimo ir užtikrinimo. Akcentuosime keletą teisų, taip, tarp jų e, visišką jungtinių tautų rekomendacijos įgyvendimą dėl asmenų su negale teisų, visapusišką Europos prieigos akto įgyvendinimą, kliūčių asmenims su negale pašalinimą, taip pat teisių asmenų su negale teisų, pažydžiamiausių asmenų teisų, migrantų teisų integravimą. E, Airijoje galiojantis įstatymai ragina mus e, e, rūpintis visų vaikų teisėmis vienodai. To, to siekia Šinfein ir aš kreipiuosi į komisiją ir teiksiu mūsų prašymą, nes žmonės su negale laukia mūsų pagalbos, mūsų atsidavimo ir GUE delegacijos nariai tikrai yra pasirengę dirbti šiuo klausimu. Uh, next speaker, Mr. Polčak. Toliau ponas Polčak. Ačiū pirmininkė. Uh, Viena iš problemų, su kuria dabar susidurėme, be abejonės yra terorizmas. Turime imtis terorizmo priežasčių, o ne pasiekmių. Kalbėdami apie priežastis, suprantame, kad Saudo Arabijos vykdoma politika yra vienas svarbių veiksnių. Aš e, dvėjojau, ar, ar, ar galiu taip atvirai kalbėti, bet nebegaliu tylėti šią temą. Man atrodo, yra visiškai aišku, kad ta valstybė palaiko teroristinės grupės e, ir finansiškai, ir kitomis priemonėmis. Ir bet kokiu atveju, kad ir ką Saudo Arabija darė, bandydama kovoti su Islamo valstybe. Pastarosius kelias mėnesius turime Saudo Arabijai nusiųsti labai aiškę žinę, kad ji privalo pakeisti savo elgesį ir nebegali toliau remti teroristinių grupuočių. Saudo Arabija yra tikroji grėsmė ir mes turime tinkamai į tai reaguoti. Informacijai, de a te exprima și de a-ți apăra opiniile este direct proporțională. Dėkoju pirmininkė, teisė ginti nuomonę yra proporcinga spaudos ir žurnalistų turimai laisvė. Europos teisė turi užtikrinti tokią aplinką, kur galėtų dirbti žiniasklaida. Todėl norėčiau kreiptis į komisiją ir į jūs, brangus kolegos, mes turime būti budrus ir reaguoti labai tvirtai į bet kokius bandymus e, žaboti žodžio laisvę. Reikia ieškoti teisybės, reikia informuoti visuomenę. Štai tokia e, žurnalisto prievolė ir ją reikia ginti. Deja, Rumunijoje e, viena žiniasklaidos priemonė susijusi su CNN buvo priversta palikti savo būstinę. Tai neturi pasikartoti, aš norėčiau jūs paraginti, e, kad būtų liautasi laikyti bauginti žurnalistus, mes turime mm, turėti spaudos laisvę, nes ji yra būtina sąlyga Europai. Ačiū. Kitas kalbėtojas ponas Buda. Doamna președinte, mulțumesc. Doamnelor și domnilor. Dėkoju, ponė pirmininkė, brangus kolegos lyderiai ir atsakingi asmenys iš 28 valstybių labai ieškojo išeities, kaip galima e, su breksitu e, būtų tvarkytis. Aš nesutinku, kad jeigu vaikai negyvena su tėvais e, jungtinėje karalystėje, turėtų būti mokamos, e, turėtų būti mokamos e, E, pašalpos. E, deja, jungtinėje karalystėje yra daug žmonių, kurie paliko savo vaikus gimtosiose valstybėse, ten dirba ir dar gauna pašalpas. E, Europos, jeigu būtų tos pašalpos sumažintos, tai tada E, turėtų jungtinė karalystė mokėti tiems žmonėms už įsilavinimą, kurie šiaip jau prisideda prie jos klėstėjimo, prie valstybės klėstėjimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos plieno pramonė, pramonėje dirba 300 tūkstančių žmonių, Slovakijoje taip pat E, labai daug, net 6 procentai BVP yra gaunama iš metalurgijos, mes turime, mm, e, mes gaminame kokybiškus gaminius, tačiau šiandieną kyla didžiulė grėsmė iš Kinijos dėl e, Kinijos eksporto. Aš raginčiau Europos Sąjungą imtis realių priemonių. Tos priemonės buvo pateiktos komisijai, tikiuosi, kad jos bus vieną dieną priimtos. Žinau, kad situacija yra labai sudėtinga. Įvairiuose sektoriuose matoma daugybė sunkumų, taip pat ir aliuminio sektoriuje, todėl pats laikas europinių lygių imtis priemonių, kad būtų išlaikytos darbo vietos ir veikti reikia greitai. Dėkoju, ponas Rolio. Birželį e, Jungtinės karalystės piliečiai atsakys būti ar nebūti sąjungoje. Čia yra jų vieta, tačiau ne bet kokia kaina. E, jie neturi būti, e, turėti kažkokią išskirtinę e, padėtį. Būtina, kad tie, kurie nori e, dalyvauti ES, galėtų jo ir dalyvauti, bet mes neturime e, Britų pavyzdžių atverti precedento, e, kad kitos valstybės irgi siektų kažkokių specialių sąlygų. E, Europos projektas yra bendros vertybės, solidarumas, e, žmogiškoji dimensija. Tai yra svarbiausia. Dėkoju. Ir paskutinis kalbėtojas, ponė Rieda. Ačiū, pirmininkė. Arijos savaitė visada leidžia mums e, švesti savo kalbą ir tai, kokį poveikį ji turi mūsų kultūrai. Mūsų šalis turėtų būti vienodai vertinama kalbos atžvilgiu. Todėl aš norėčiau pasveikinti žmonės, kurie laikėsi Europos parlamente ir pasinaudojo progą, kad galėjo kalbėti airių kalbą. Mes norėtume, kad airių kalbos naudojimas būtų išplėstas. tie lankytojai, mokiniai, lankydomės parlamente, kalba airiškai, ko anksčiau niekada nebuvo galima padaryti. Aš tikiuosi, kad tai turės poveikti ateities kartoms ir jie bus skatinami taip pat naudoti airių kalbą, kalbėti airių kalbą čia Europos parlamente. Aš ir kiti Sinn Fein nariai ryštingai sieksime to, kad airių kalba būtų puoselėjama tiek Europoje, tiek mūsų šalyje. Mes nenorime, kad airių kalba būtų vertama kaip antra rūšė. Ir mes nenorime, kad ji būtų vertama kaip žemesnė negu anglų kalba. Taigi baigiame vienos minutės kalbas. Turiu pateikti pareiškimą prieš baigiant šią vakaro sesiją. O pranešimas yra GUE frakcijos. Jie pateikė prašymą, kad